Morning, uh, Labas rytas, kolegos. Tęsiamos diskusijos. Pranešimas mokesčių institucijų prieiga prie kovos su pinigų plovimu informacijos. Sveikiname komisijos narį Moskovici, o dabar keturioms minutėms suteiksime žodį pranešiai.